Chers collègues, merci de gagner vos places. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti visų susėsti savo vietas, kad pradėtume mūsų posėdį. Skelbiu steigiamą į transporto komiteto posėdį pradėtų. Ir laikydamas šiandienos darbotvarkės visų pirma pranešu, kad rinksime komiteto pirmininką ir vicepirmininkus. išrinksime pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Norėčiau Jūs informuo, informuoti apie tai, kokie pakaitiniai nariai paskirti balsuoti šiuose rinkimuose. EPP frakcijos vardu pona Marinesku pavaduos ponas Prėda, pona Muzolie ponas Prust. Ir neturime informacijos kas pavados pona Lokačikėva. Toliau pona Vandalina pakeis ponas Bradburn, ponas Ripa pakeis ponas Pešar ir pona Petrovski pavaduos ponas Kirkhaup. Čia buvo vakar frakcija. GUE frakcija. Ponas Fridzas Lejo. Jį pavaduos ponia Koneka. Pona Katro galos pavaduos ponas Demasi ir pona Zemkė pavaduos pona, ponė Senvalova. Čia socialdemokratų frakcija. Kvorumas yra, yra daugiau narių nei būtina, kad būtų konstatuojamas forma, kvorumas. Ir noriu paklausti, kas kandidatuoja į transporto komiteto pirmininko postą. Pone Dėly, Žaliųjų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, man tenka garbė mūsų frakcijos vardu e, teikti e, į šį postą savo kolegą poną Kramer. Tai atsidavęs parlamento narys, kuris tikrai e, aktyviai dirba transporto srityje ir uh, noriu paraginti jūs visus šiandien įvertinti jo indėlį, nes jis dešimtį metų jau dirba šiame komitete ir e, išreikšti viltį, kad jis taps mūsų e, transporto ir turizmo komiteto kitų pirmininkų. Ačiū. Pone Kramer, ar sutinkate jūs būti nominuojami kandidatus? Taip, aš sutinku. Tikriausiai visi reikalavimai tenkinami. E, Ar yra kitų kandidatų į šio komiteto pirmininko postą? Atrodo, kad nėra ir laikantis mūsų darbo tvarkos taisyklių, siūlau išrinkti pirmininką paplojant. Je lui présente euh, en votre nom à tous toutes mes félicitations. Sveikinu e, ir visų mūsų vardu Linkiu sėkmingo pirmininkavimo ir užleidžiu Jums šią vietą. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ponios ir ponai, kolegos. Tai neįprastas momentas. Man tikrai keista į jūs žiūrėti iš šios pusės. Ačiū už man parodytą pasitikėjimą ir tikiuosi, kad toliau e, sėkmingai bendradarbiausime mūsų darbe, kaip ir ankstesniais kandencijos parlamente. Dėkuoju komiteto sekretoriatui, taip pat dėkuoju už jūsų pasitikėjimą. Ir dabar pereiname prie pirmojo vicepirmininko rinkimų. Prašau, žodis jums. Aldė frakcijos vardu noriu pasveikinti Jūs, Michael Kramerį, tapus pirmininku. Tikiu, kad mes visi dirbsime drauge ir pirmojo vicepirmininko postą siūlau pono Dominik Riki kandidatūrą. Jis irgi jau ilgą laiką dirba transporto komitete ir jis puikiai susipažinęs. Jūs puikiai pažįsta visus narius, kurie perinkti ir todėl mes nusprendėme teikti jo kandidatūrą. Iš tikrųjų, jo veidas tikrai labai puikiai pažįstamas, jis ką tik sėdėjo šioje kėdėje. Ar bus kitų kandidatų, kitų pavardžių? Jei ne, tuomet Dominiką Rikė taip pat galime e, išrinkti savo pritarimą išreikšdami plojimais. Dominikai Rikė, aš norėjau pasiklausti jūs, ar jūs sutinkate būti nominuojamas, iš, jūs sutinkate, puiku. Prašau žimti jūsų vietą čia. Er ja, der zweite Vizepräsident des Ausschusses antrojo vicepirmininko postą. Ar turime siūlymų kandidatų? Taip, pirmininkė, APP frakcijos vardu noriu e, nominuoti savo kolegą Dieterį Liberį Kochą. Jis taip pat yra šio, didelis šio komiteto draugas daugelį metų. Aš esu visiškai nauja šiame komitete. Jis man e, padės. Taigi, mes siūlome Dieterį Librecht Koch į antrojo transporto komiteto vicepirmininko postą. Ačiū, ponė Vandekampai. Ar bus kitų siūlymų, alternatyvių nominantų? Ne, ponė Koch, ar sutinkate būti nominuojamu? Mielai, pirmininkė. Ar galime išrinkimą patvirtinti plodami?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 visų pirma pasveikinti Mikaelį Dominiką ir Diterį su jūsų išrinkimu ir EKR frakcijos vardu noriu nominuoti poną Tomaš Porėbą į šį postą. Tomašo čia nėra, bet jis raštu yra mm, palikęs savo sutikimą, kad jis sutinka būti išrinktas. Auch hier, ob es da Alternativkandidat... Ar noriu pasiklausti, ar dar bus kitų kandidatų? kitų pavardžių, ne, tuomet, jei jis patvirtino, kad jis sutinka būti nominuotas, galime rinkti poną Porembą e, savo nuomonę išreikšdami plojimais. Taigi, Tomas Šporemba irgi išrinktas ir dabar pernėme prie ketvirtojo komiteto vicepirmininko rinkimų. Ar yra kandidatas į ketvirtojo vicepirmininko postą? Ismail Hertuk, prašau. Ačiū vis pirma, noriu pasveikinti jūsų išrinkimu iš šį postą ir vicepirmininkus taip pat. Kandidatą siūlome kolegą iš mūsų frakcijoje, pona Ištvan Eigi. Jis nėra naujas transporto ir turizmo sektoriuje, todėl noriu paprašyti jūs palaikyti jo kandidatūrą ir balsuoti už jo išrinkimą. Ačiū. Ar bus kitų siūlymų, kitų pavardžių, ne? Kitas klausimas, ar sutinkate būti nominuojamu? Taip, sutinku. Atsakymas, ačiū. Ir e, savo valią išreiškime plodami. Ačiū. Kviečiu poną Uiliai Jėlį Vysmaną ateiti čia atsisėsti šioje stalo pusėje. Okay. Yeah. Ja, das ging ja alles ziemlich schnell und reibungslos in diesem Na, susitvarkėme greitai ir sklandžiai e, su šia užduotimi. E, tikiuosi, kad mes e, sugebėsime sėkmingai dirbti, atsižvelgianti visus, visų mūsų skirtumus klimato kaitos ir transporto komitete. Transporto komitete svarstydami klimato kaitos e, tikslus, e, primiktinai reikalavome, kad būtų įvestas 2020-ųjų terminas, iki kurio reikia pasiekti taršos mažinimo tikslų. Tai tikrai plataus užmojo tikslas, ypač automobilių pramonį, bet mes žinojame, kad be tokio pasiryžimo mes nesustabdysime klimato kaitos. Ne... Ir 2010-aisiais pamatysime, ko pavyko pasiekti 24 procentus taršos sukuria namų ūkiai. O ir reikia pažymėti, kad transporto sektoriaus e, pagaminami iš metalai išaugo 20 procentų tam, tam tikrų laikotarpių, tačiau dabar mes norime siekti teršalų mažinimo, nes matome, kad e, tarša auga, todėl darome spaudimą transporto sektoriui, tačiau norime aplinkos, siekti aplinkos apsaugos pasauliniu mastu. Kitas svarbus dalykas - turime įtraukti papildomus susijusius kaštus į mūsų pagrindinį biudžetą, pagrindinės išlaidas. Ir ketvirtasis geležinkelių pasiūlymų paketas yra dar vienas svarbus dokumentas, užduotis, kurias varstysime. Apie tai kalbėsime Liepos 22 savo posėdėje ateis komisijos narys Simkalas bei Italijos transporto ministras pas mus ateis, kuris atstovaus pirmininkaujančią taryboje Italijoje. Dėja, dabar turime savo darbą baigti, nes už salės durų reikiuojasi kiti komitetai. Ačiū visiems. Ačiū už aktyvų dalyvavimą, bei taip pat už man parodytą pasitikėjimą. Aš tikiuosi, kad aš sėkmingai susidarosiu su man patikėtomis užduotimis ir nepilsiu jūsų pasitikėjimą. Ačiū, posėdis baigtas.